tie, kurie nori patekti į Pakistaną, Junktinės valstijas arba kažkur kitur, gali tai padaryti tik tai gavę leidimą. Ir žinoma, tose šalise žmogaus teisės yra. Kiekviena valstybė turi teisę įsileisti arba neįsileisti tuos, kurie uh, nori pas juos patekti, o žmogaus teisės vienodos visur tie, kurie bėga nuo mirties, juos gina galiojančios sutartys ir žinoma, juos reikia priimti. Tačiau prie išorės sienų būtina kontroliuoti, kas patenka, kas gali įeiti, nes visa kita yra tik gražus žodžiai be taisyklių. Tai visa kita keltų grėsmę Europos solida, pro, projekto tvarumui. Suteiksiu galimybę užduoti vienam kalbėtojui tik po vieną klausimą pagal mėlyną kortelę. Dabar ponas Noizer iš socialistų. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiami kolegos, man labiau rūpi tie žmonės, kurie jau buvo priimti. Mes susidurėme su humanitarinė katastrofa. Labiausiai čia turiu omenyje situaciją Graikijos salose. Mums reikia vieningo veikimo. To iš ES ir iš Graikijos reikalauja taip pat ir jungtinės tautos. E, Mums iš tiesų e, visiems turėtų būti gėda, kad jungtinės tautos mus ragina veikti iš vien. Situacija dramatiška dramatiškai pablogėjo per pastaruosius 12 mėnesių. Ir aš kalbu apie visų pirma apie tai, kad reikia e, žiūrėti, kokia yra vaikų situacija. Vienas trečdalis žmonių, kurie yra priimti Graikijoje, yra vaikai iki 12 metų ir tai tikrai yra baisi situacija. Toliau e, kita problema yra lygos. E, tie lageriai, tie stovyklos yra perpildytos. Mums reikia būtinai bendros konferencijos, kurioje dalyvautų Europos komisija, Graikijos vyriausybė, Kroatija kaip pirmininkaujanti valstybė ir e, jungtinių tautų atstovai kad būtų išspręsta humanitarinė krize Graikijos salose. Dėkoju. Ponas Hakarainen iš ID frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. kas norėtų į savo namus priimti svečius, kurie yra nekviesti. E, Suomijoje e, tai yra šiaurėje, yra situacija yra tokia, kur 45 tūkstančiai e, pabėgėlių atvyko 2015 e, metais ir po to e, padidėjo Vaikų išprievartavimai e, išaugo skaičius e, tokių nusikaltimų. E, Suomijoje taip pat yra ir vaikai, ir, ir, ir, vaik, ir vaikai, ir moteris tarp pabėgėlių. Bet e, iš tiesų 500 e, e, e, tarp jų yra, yra tikrai vyrai, nors e, anot spaudos yra, tai vien yra tik tai vaikai ir moteris. Todėl aš norėčiau e, paklausti, kas bus atsakingas už, e, už, už tuos nusikaltimus, kas už tai atsakingas. Jums norėtų užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės principą, ar atsakysite? Prašau, galite klausti. Dėkoju. Jūs sakėte, kad e, namuose nenorėtume turėti žmonių, kurių nepasikvietėme į svečius. Bet pavyzdžiui, e, aš jūsų čia taip pat nepakviečiau į šitą salę. Nors jūs turite teisę čia būti dėl to, kad yra teisės viršenybė, demokratija, e, jūs buvote išrinktas, tai tas pats yra ir su pabėgėlių prieglopšio sistema. E, žmonės turi teises, turi teisę. E, mes žinome, kad yra daug problemų pasaulyje, yra daug žmonių, kurie e, e, bėga nuo tų problemų, nuo, nuo pavojaus. Tai jūs manote, kad jie tikrai ne vienas iš jų neturi teisės e, į teises? Kiitoksia. Kysymys on ihmiskaupasta Mes kalbame apie e, žmonių kontrabandą. Tai yra tas pats kaip e, narkotikų kontrabanda. Čia yra, čia svar, yra e, pinigai svarbiausias dalykas. Čia nėra jokios teisės viršenybės. Ir taip pat mes susidurėme su nusikaltimais, kurios padaro tie žmonės. Jie patys, ne, ne, jiems patiems nerūpi kitų teisės. Toliau ponas Basescu iš EPP frakcijos. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjungai reikia migrantų, bet reikia kontroliuojamos, valdomos migracijos politikos. Tai, kas vyksta dabar, tai yra nekontroliuojamos migracijos pavyzdys ir mes matome, kad yra tiesiog prekiaujama žmonėmis. Uh, Todėl e, žmonės, kurie patenka prie išorinių ES sienų, e, jie patiria pavojų, patiria pavojų nuo pačios pirmos minutės, kai palieka savo šalį. Jie į ES atvyksta per tranzitinės šalis, o tose tranzitinėse šalise e, e, kriminalinių organizacijų tinklai ar tinklas patalpina juos į tuos laivus, kuriais jie perplaukia jūrą. Mes esame įsipareigoję e, sustabdyti šitą procesą, šitą nelegalę migraciją. Mums reikia e, readmisijos susitarimo, mums reikia susitarimų su tranzitinių šalių vyriausybėmis, kad e, būtų neutralizuotos organizuotų nusikaltelių grupuotės. Mums taip pat reikia valstybių narių laivyno, kurios, kur, kurie padėtų gražinti e, nelegalius migrantus. Tai būtų sprendimas. Nes kitaip mes metų metus e, turėsime tas pačias problemas dėl nelegalios migracijos. E, kyla klausimas, ką daryti Kroatijoje, ką, e, ką daryti Graikijos salose. Tada nebus tų klausimų. Norėčiau jūsų paprašyti laikytis e, laiko limito. Ponas Zimniok iš ID frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes šiame parlamente nuolat kalbame apie neišspręstą migracijos krizę. O kodėl taip yra? Todėl, kad ES iki šiol e, vengia pripažinti realybę, kuria yra prie jos išorės sienų ir apie tai kalbėti. E, mes e, visų pirma turėtume. E, e, ne pagal politikos kažkokias gairias kalbėti, kas yra žmogiška. E, iš tiesų problemą išspręsti nėra taip paprasta. E, nelegaliem migrantam tiesiog būtų ne, ne, reikėtų neleisti e, kirsti sienas. Tai yra nelegalus migrantai būtų e, gražinami su tais pačiais e, e, laivais. Čia reikia tik padaryti spaudimą jų kilmės šalims. Jeigu ša, šalis atsisako e, su mumis bendradarbiauti, reikia grasinti sankcijomis. Mums mums e, reikia e, kontroliuoti, e, kas kas vyksta prie sienų. Dabar reikia, pastaruoju metu reikia įve, atsivežti, jeigu atsiveži kažkokius vaisius, egzotiškus vaisius iš užsienio, turi turėti atitinkamus dokumentus, atitinkamus pažymėjimus. Bet su, su ne, nelegalia migracija mes nesugebame kovoti. Tai yra am, labai absurdiška situacija. Uždarykime sienas ir išsispręsta situacija. Dėkoju. Toliau ponas Deli iš APP e frakcijos. Ačiū, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Tai yra labai svarbi tema, bet yra toks aspektas, kuris nebuvo paminėtas, kurio vengia e, kairieji kolegos. Tai yra kaip e, Bosnijos piliečiai ir Graikijos salų gyventojai gali gyventi, kai metų metus per jų e, teritorijos, miestus, kaimus keliauja pabėgėliai ir jie bijos išeiti į gatvę sutemus. Aš esu iš Serbijos ir aš žinau, kokia yra desperatiška situacija. 2015 metais buvo tiek e, migrantų, kad tuose miesteliuose nebebuvo įmanoma gyventi. Į pietus e, nuo ES situacija brogėja, reikia teikti pagalba tranzitinėms šalims vakarų Balkanuose. Tai nėra turtingos šalis, jų ištekliai yra riboti. Ir e, gyventojams susidaro įspūdis, kad visi rūpinasi tik tai migrantais, o ne jais. Ačiū toliau, ponia Šoidrova, EPP frakcija. Labai ačiū. Ponios ir ponai tai, su kuo sudarė ES prie savo sienų, yra iš tikrųjų iškritinė situacija. Humanitarinė pabėgėlių situacija tam tikrose karštuosiuose taškuose yra katastrofiška. Aš lankiausi Marijos e, prieimimo centre ir mačiau, kaip ten žmonės gyvena ir vis dėlto jie nenori grįžti namo, daugelis jų neturi kur keliauti, tai daugiausia pabėgėliai iš Sirijos e, juda, keliauja milijonai žmonių iš Afrikos, Sirijos, Afganistano, Pakistano ir situacija nėra įprastinė, kuriai mes būtume buvę pasirengę 2020 metais. Galėtume pasakyti, ES yra geriau pasirengusi, aš susinku su kolegomis iš Kroatijos, kurie sakė, kad Kroatijos vyriausybė ir pasieniečiai daro, ką gali padaryti. Ji turi saugoti ES išorės sienas. Ir žinoma, turime išlikti humaniški tai darydami. Manau, kad pagrindinė pažeidžiama grupė yra e, nelydimi vaikai ir vaikai keliantis tik tai su motinomis. Jos reikia, jiems reikia labiausiai padėti. Ačiū toliau e, kolega Ressler, EPP frakcija. Ačiū, ponia visą pirmininkę. Migrantai tikrai gyvena sudėtingomis sąlygomis, bet ir vietos gyventojams kyla sunkumų ir tai liūdė, kad mes nesame nepasirengę susidoroti su migracija. Matome, matėme daug kelia nerima, kel, kelčių nerimą vaizdų Graikijoje ir taip pat prie ES sausumos sienų. Tai aišku liečia ne tik tas šalis, bet ir visą ES. Kroatija įrodė savo solidarumą, kai 19 metais priemė 1 milijoną pabėgėlių žmonių be namų. Tačiau e, patikimi kaltinimai dėl netinkamo elgesio su e, migrantais, bet juk Kroatija saugo ES sieną ir gelbsti migrantus nuo situacijos, kai jiems gyvybė kyla grėsmė. Ir Kroatija ir ES neturi nusileisti politiniam spaudimui, kuris aiškiai girdimas per šią diskusiją ir bandama pakeisti oficialią sienų apsaugos politiką. Ačiū. Baigėme pagrindinę diskusiją. Septyni žmonės paprašė e, teisę spontaniškai pasisakyti. Sąrašas e, uždaromas ir išklausysime visų septynių prie reagentų. Pirmiausia, Luis Deveza, socialistų frakcija. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę visiems pasisakyti iš tokiose svarbiose diskusijose. Manau, kad e, visiems tapo aišku po šių diskusijų, kad ši tema susijusi su žmogaus teisų apsauga ES pasienyje. Ir apie tai kalbame, nes tos teisės yra pažeidinėjimos ne tik pasienyje tarp Kroatijos ir Bosnijos ir Hercegovinos, bet akivaizdžiai e, neužtikriname vertybių apsaugos ir teisinių įsipareigojimų vykdymo, kaip sakė ponas e, Aguilar, e, ponė Joveva, e, ponė Katikpir ir kiti kolegos, kai kalba tarybos atstovai apie apie neteisėtą sienos kirtimą, bet jeigu žmogus atsiduria prie sienos ir negali, ar gali pateikti prie sienos e, prašymą suteikti pabėgėlio statusą? Kaip tuomet galime kalbėti apie neteisėtą sienos kirtimą? Kaip patekti į ambasadą, į konsulatą? Kaip mes sužinome, kad žmonės sus, atsiranda, žmonės susikaupia prie sienų ir, ir nori patekti į Europos Sąjungą. Prašau, elkitės padoriai, sako kalbėtojas. Europai parlament mėtošagat. Következ... Pirmininkė, prašau, elkitės oriai, gerbkite Europos parlamento orumą. Toliau, ponė Zovko iš EPP. zeit reden und die sachen verschieben sich immer weiter nach hinten iš tiesų mes nuolat vėluojame, tai yra e, tikrai nepagarba kitiems parlamentarams, kurie norėtų kalbėti kitą temą. Pagaliau e, pradėkite taip vadovauti, e, vadovauti posėdžiams, kad, e, kad žmonės nevirštų savo kalbėjimo laiko. Taip toks darbas yra neįmanomas. Pane Zovko, prašom. Kaip jau e, sakiau, man kyla daug emocijų, nes aš iš Bosnijos Hercegovinas ir patyrusią su karą. E, ir aš skaitysiu kalbą, kad dabar dar labiau neskiltų emocijos. Taigi, kažkas pastarosius trejus metus Bosnijoje Hercegovinoje miega, sakė saugumo ministras praėjusią savaitę. Zagrebas parašė pagalbos. E, nes e, krizės Bosnija ir Hercegovina nereikia traktuoti kaip humanitarinės, bet kaip saugumo krizę reikia laikyti. Šaliai reikia virš 400 papildomų pasieniečių iš 4 milijonų skirtų ES lėšų. Ir 40 milijonų tik tai dalis buvo skirta vietos institucijoms. Kilo daug sunkumo. Jau daugiausia pasinaudoja tuo kontrabandininkai, Kroatijos politika areštavo 95 iš jų vien šiemet. Kontrabandingai jie nieko nebėjo, kad e, jungtinių tautų pavaduotojas, direktorių pavaduotojas pasakė, kad reikės mažinti paramą Bosnijai ir Hercegovinai, jeigu ta kova su kontrabandikais nesustiprės. Pirmininkė, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad reikia laikytis jums skirtos vienos minutės pasisakymui. Toliau GUE frakcijos atstovas Barena. Ačiū pirminkė. Mes esame parlamento nariai ir mes žinome, kad yra žmogaus teisų pažeidimų prie sienų, ypač sistemingai e, e, jėga išstumiami imigrantai kruatų pajėgų. Tai yra svarbu, kalbant apie žmogaus teisų pažeidimų pažeidimus. Bet galima kalbėti ir apie kitas sienas - Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, kur dažnai taip pat išstumiami migrantai. Ispanijos pakrančio apsauga gražina migrantus į Maroką, pavyzdžiui. Tai, tai yra Europos žmogaus teisų teismo užtikrintos apsaugos pažeidimas. Ir reikia pasakyti, kad sienų kontrolė negali reikšti žmogaus teisų ir įstatymų pažeidimų. Be to, Europos institucijos ir visas narės turi leisti NVO dirbti gelbėjant žmonės. Kaip pat, pavyzdžiui, šią savaitę vienas laivas išgelbėjo 150 žmonių. Ačiū toliau, ponas Glavak iš ABV frakcijos. Ačiū, ponė vicepirminkė. Vienas iš keturių Kroatijos pirmininkavimo prioritetų yra Europa, kuri saugo stiprindami vidaus saugumą piliečių labai. Turime užtikrinti veiksmingesnę išorės sienų apsaugą. Kroatija pasisako už veiksmingą ir humanišką migrantų maršrutų valdymą. Mano šalis turi ilgiausią išorės sieną Europos Sąjungoje. Kroatijos sienos yra atviros ir bus atviros, nebus jokių barikadų ar spigliuotų vėlų. Aš noriu pabrėžti, kad visi veiksmai prie Kroatijos sienos visiškai atitinka Kroatijos ir ES teisės aktus ir tarnės taisyklės bei standartus. Kroatija kasdien susiduria su žmonėmis, kurie nenori ten pasilikti, jie nori į vakarų Europą keliauti ir turime suprasti, kad migracijos problema turi poveikį ne vienai šaliai, o visai sąjungai. Mūsų politiniai požiūriai ne, ne, neprivalo būti vienodi, bet e, jie turi būti humaniški. Mes norim, norime, kad migracija būtų e, teisėta ir visų pirma humaniška. Ačiū. Toliau ponia Arena, socialistai ir demokratai. Mhm. mhm. Merci. Ačiū Teisė į prieglopsti nėra pasirinkimas, tai yra prievolė susijęta su e, tarptautinėmis konvencijomis dėl pabėgėlio statuso ir asmenų nesugražinimo į pavojingas teritorijas principo ir galioja taip pat ir Kroatijai. Europos Sąjungos e, steigimo sutartyje yra numatytos e, vertybės, kurių laikosi ES. Taigi, e, reikia laikytis tų sutarčių, o valdydama migrantų srautus, e, kai kurios valstybės narės nesilaikė tų o, sutarčių, da, e, buvo pereita prie dvišalių sutarčių su šalimis, tačiau kai kuriais atvejais tos sutartys netitinka visų reikalavimų, ypač apsaug, asmenų apsaugos užtikrinimo. Nekartą girdėjome, kad netenkinami kai kurie reikalavimai. Pamastykime, ar valstybės laikosi pabėgėlio statuso konvencijos, ką daryti, kad e, tie reikalavimai būtų įgyvendinti. Taip pat kaip su netinkamu e, pabėgėliu elgesiu, elgesiu su pabėgėliais Turkijoje, Etijopijoje, kitur. Turime tai susijęti su mūsų tarptautiniais įsipareigojimais. Ačiū, pirmininkė. Toliau žodis ponui Kirsos iš APP. Ačiū, pirmininkė. Uh, Visų pirma, dėkoju Europos komisijai už pastangas e, pabėgėlių ir migrantų atžvilgių. Tačiau mes pasiekėme tokį etapą, kad turime pakeisti Dublino taisyklės, kad pasibaigtų nežmoniškas elgesys su pabėgėliais ir migrantais. Dar viena problema, užtikrinti, kad valstybės, į kurias žmonės patenka pirmiausiai, neprivalėtų vienos pakelti visos naštos. Po 2015-2016 metų patirtojo šoko jau suprantame, kad tai vienintelis būdas pasiekti pozityvių rezultatų. Graikijos premjeras pateikė pasiūlymą dėl keturių tūkstančių suaugusių, nepil, suaugusių nelydėmų nepilnamečių ir jų paskirstimo Europos Sąjungoje. Manau, kad tas siūlymas turi susilaukti deramo atsako. Ačiū. Ir galiausiai pane Pereira iš GUE frakcijos. Ačiū. Šalyje, kuri skelbėsi esanti didi žmogaus teisų gynėja, stebime E, humanitarinę krizę, kur, dėl kurios atsakingos ir jungtinės tautos. Skirtingi kriterijai taikomi skirtingiams žmonėms, mm. kai kurie yra sugražinami į vietas, kurios e, ir priliksta koncentracijos stovykloms. Tai neverti, tai, tai sugražinami neverti žmonės, o ir kita vertus stiprėja tvirtovė, e, tvirtovė Europ, Europos tvirtovė, sudarinėjimo sutartis su Turkija ir Libija. Ir tos šalis e, primeta savo migracijos politiką trečiosioms valstybėms. Įvedant e, reikalavimą sumažinti migrantų srautus. E, Manau, kad reikia kitaip dirbti, tai nustoti neskrupulingai taikyti įstatymus. Pirminkė, ačiū. Dabar žodis komisijos nariai dalį baigiamosiams pastaboms. Ačiū visiems už pasisakymus iš šių diskusijų. Uh, darau išvadą, kad pagarba pagrindinėms teisėms, taip pat asmenų nesugražinimo į teritoriją, kuriems grėsia persekiojimas, yra pirmenybė ir teisė visų, neatsižvelgiant į jų statusą ir teritoriją, kurioje jie yra ES ar už jos. Sutinku su jumis, kad e, migrantai ir pabėgėliai neturėtų susilaukti fizinio smurto taip pat turime pasiekti, kad būtų reikalingos priemonės ir būtų uh, E, atsižvelgta į labiausiai pažeidžiamos menų poreikius, ypač vaikų visose migracijos maršruto etapuose e, pasienio e, darbuotojai pasien, turėtų laikytis visų taisyklių. Taip pat reikėtų šiti visus atvejus, kuomet įtariama įvykus pagrindinių teisų pažeidimui. Reikia panaudoti galiojančius mechanizmus. Savo ruoštų komisija stebės, kaip e, prie ES išorės sienų laikomasi ES teisės. Mes dirbsime su kaimynys ir šalimis partnerėmis, ypač vakarų Balkanuose, e, teiksime paramą, kad žmonės neatsidurtų e, kontrabandininkų rankose. Ponės man, atsižvelgiant į jūsų užduotą klausimą, komisija mano, kad svarbiausi iššūkiai prie ES išorės sienų yra glaudžiai susijęs su situacija valsty, ES valstybėse narėse, todėl tuos iššūkius reikia spręsti bendrai. Daugelis jūsų iškeltų klausimų e, antrinio judėjimo kontrolė, e, bendradarbiavimas su trečiosiamis valstybėmis, valstybėmis ir humanitarinė padėtis mū, prie mūsų sienų - tai svarbiausi klausimai, kurie bus aptarti naujajame pasiūlymų rinkinyje dėl migracijos. E, Migracija yra vienas e, svarbiausių iššūkių iškilusių ES pastaraisiais metais. Negalime išlikti abejingi, matydami, kaip kenčia migrantai prie mūsų sienų. Turime susitarti, kaip kolektyviai for, valdysime migraciją. Turime drauge išspręsti šį reiškinį, kuris niekur nedings ir užtikrinti e, jie, toje situacijoje atsidūrusių asmenų orumą. Tikimės jūsų paramos šiame reikale. Dabar žodžius poniai Brnjats, tarybos atstovai. Ačiū gerbėmi Europos parlamento nariai. Noriu padėkoti Jums už įvykusias diskusijas. Be abejonės padėtis prie mūsų išorės sienų turi būti našiai ir laiku išspręsta, kaip jau pabrėžiau. Esame įsipareigoję e, gerinti migrantų prieimimo sąlygas, ypač pažeidžiamų visuomenės grupių e, pabėgėlių. E, noriu pabrėžti, kad pirmininkaujantį Kroatiją toliau skirs dėmesį gyvendinimui ir visapusiškam požiūriui imigraciją. Mes atliksime savo darbą, e, užtikrindami nuoseklius ES veiksmus, e, kontroliuojant ES išorės sieną bei išorės veiksmus. Taip pat spręsime kitus aspektus dėl E, pranešimų apie asmenų nustumimą nus, nus sienos prie Kroatijos sienos. Kaip žinote, esu čia šiandien kaip tarybos atstovė, ne kaip savo valstybės atstovė, bet norėčiau tai pakomentuoti, nes man atrodo, kad Kroatija netinkamai pristatoma dėl to, kad jie esą neteisingai elgėsi su migrantais. Noriu pasakyti, kad Kroatijoje uh, E, smurtas yra visiškai netoleruojamas. Mano vyriausybė tai nekarta pabrėžė. Mes labai rimtai nagrinėjame atvejus e, e ir pranešimus, kai policija panaudoja smurtą, elgdamasi su migrantais. E, tai policija privalo nenaudoti smurtą bet kokiais atvejais, e, bendraudama su civiliais ir visi tokie atvejai nagrinėjami vidaus reikalų ministerijos. Noriu patikinti Jūs, kad Kroatijos policija laikosi pagrindinių teisių, e, siekia užtikrinti jų saugumą ir orumą, bendraudama su migrantais pagal tarptautinius e, susitarimus ir tarptautinę teisę. Kroatija kaip es valstybė narė yra pasireigojusi pagal Šengeno kodeksą, taip pat siekia pasipriešinti neteisėtai migracijai. E, kalbant apie ES e, prieglapšio ir e, prieglapščio sistemos reformą, reikia išspręsti iškilusius iššūkius. Nemažai nuveikė prieš tai pirmininkavusios valstybės. Mes ketiname toliau remtis sukurtais pamatais, e, e, nuveiktų darbų ir dirbti su naujaja komisija. Norime subalansuotos solidarumo ir atsakomybės naujoje ES komisijos darbo atvarkėje. Kroatija tikisi, kad šie klausimai bus tinkamai aptarti naujajame pasiūlyme dėl migracijos, dėl padėties Graikijoje. Yra teigiamų poslinkių. Naujoji Graikijos vyriausybė patvirtino teisės. E, sistemą dėl asmenų prieimimo ir sugražinimo. Ta sistema įsigaliojo 2020 sausį. Lauk, tikimės jos spartaus įgyvendinimo. Veiksminga prieglapšių sistema yra svarbi svarbi valdant migracijos srautus. Čia svarbu paminėti ir sustarimą su Turkija dėl readmisijos. Ačiū. Áttérünk Ačiū, baigėme diskusiją ir galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra vaikams geresnis internetas, komisijos pareiškimas. Ir pirmiausia, žodis Elenai Dali, komisijos vardu prašom. You, Ačiū, ponė pirminkė, gerbėjai nariai. Šiandienį diskusiją negali būti aktualesnė, nes vakar minėjome saugesnio interneto dieną Europoje ir visame pasaulyje jau 17 kartą nuo, nuo jos įvedimo 2004 metais. Norime užtikrinti, kad vaikai ir jaunimas auktų, išauktų pasitikinančiais suaugusiais, su, su įgūdžiais ir e, pagarbus tiek internete, tiek, tiek ne saugesnis internetas vaikams yra prioritetas. Vaikai sudaro vieną trečdalį visų interneto vartotojų ir maždaug šimtas milijonų jų naudojasi socialiniais tinklais. Reikia priminti, kad vienas iš šešių e, svarbiausių politinių prioritetų komisijai yra kurti Europą, kurie atitiktų skaitminį amžių ir leidžiant visiems, įskaitant vaikus ES, pasinaudoti technologijomis E, paisant e, saugumo ir etinių ribų. Komisija labai aktyviai veikia šioje srityje, rengia įvairias veiklas, finansavimą, koordinavimą tarp valstybių narių. Europos strategija užtikrinant saugesnį internetą vaikams siekia paversti internetą patikimą vietą vaikams ir jaunimui. Ši strategija egzistuoja nuo 2012 metų ir jis sėkmingai apjungia komisijos veiksmus kartu su valstybės narėmis, informacinių technologijų visuomenę, e, sektorių ir visą visuomenę. Mūsų politika pagrista Junktinių tautų vaiko teisų konvencija, kurią yra pasirašusios visos valstybės narės. E, toks e, susirūpinimas saugumu internete liečia visus teisės aktus, tiek internetinės prekybos, seksualinio išnaudojimo, e, vaikų pornografijos, audiovizualinės, e, e, žiniasklaidos pasklaidų direktyva ir taip pat duomenų apsaugos reglamentas nu, įtraukia nuostatas, pagal kurias turi būti apsaugoti nepilnamečiai internete. O kai dėl taities planų, tai komisija pirmiausiai renks visapusišką strategija skirta vaiko teisėms, įskaitant e, teisės internete. Ši strategija turėtų siekti apsaugoti pažeidžiamus žmonės internete, skatinti vaikams e, palankę teisingumo sistemą ir užkirsti kelią smurtui internete. Taip pat mes modernizuosime taisyklės skirtas skaitmėjom paslaugoms per e, Europos skaitmėjų paslaugų aktą. Pradėsime pračias konsultacijas, kad užtikrintume, kad pasiūlymai būtų subalansuoti, subalansuoti ir pas, dirbsime su valstybės narėmis, kad peržiūrėta audiovizualinių paslaugų direktyva būtų iki galo perkelta į nacionalinę teisę, nes ten yra prievolė valstybės narėms užtikrinti, kad keitimosi vaizdinė informacija platformos, mis, platformos turėtų turėti priemonės apsaugoti nepilnamečius. Tie mechanizmai leis reikėtų vartotojams pateikti informaciją apie pažeidžiantį turinį, leistų patikrinti vartotojų amžių ir e, numatyti veiksmingą skundų procedūrą. Peržiūrėta direktyva leis užtikrinti, kad vaikų duomenys, kurios surenka žiniasklaida, teikėja, nebūtų apdariojami komerciniams tiks, tikslams, skaitant profiliavimą ir Tai elgesi nukreiptą reklamą. Be to mes pateiksime peržiūrėtą skaitmeninio švietimo veiksmų planą, kad vaikai gautų įgūdžius ir kompetencijas, kurių reikia tam, kad jie galėtų klestėti skaitmeninėme amžiuje. Prie dabartinių e, skaitmeninio veiks, švietimo veiksmų planą komisija sieks padėti mokykloms e, gerinti saugumą internete, žiniasklaidos e, medijų e, raštingumą ir taip toliau. 2018 metų, 18 metais 13 milijonų europiečių e, dalyvavo įvairiose veiklose, o 19 metais 4,2 milijono žmonių dalyvavo įvairiose renginiuose, tūkstančiuose renginių vykusių mokyklose. Komisija planuoja atnaujinti tą planą ir daugiau dėmesio skirti skaitmeniniam raštingumui ir jaunimui bei jauniems augusiems įdėkti įgūdžius, kurių reikia gyvenimui ir darbui skaitmeninėme amžiuje. Kai dėl Europos e, geresnio interneto vaikams strategijoje komisija konsultavosi su suinteresuotomis pusėmis ir tai yra saugaus interneto centrai, sektoriaus veikiai, subjektai pilietinė, viso, pilietinė visuomenė. Na ir pradiniai įspūdžiai yra pozityvus. Strategija siūlo visapusišką požiūrį, e, kuri yra svarbi, nepaisant kylančių naujų grėsmių, pavyzdžiui, priekabėjimas, nelegaus turinio translavimas. Bet koks šios strategijos atnaujinimas turi būti pakankamai lankstus, kad jis tiktų ateičiai. Kadangi skaitminė ekosistema evoliucionuoja, o jaunimas ir vaikai e, yra dažniausiai vartojantis technologijos e, vartotojai. Bet kokie sprendimai dėl tolesnių žingsnių turės atšvelgti ir į dabartinės politikos rezultatus. E, Reikės studijuoti, kaip, kokie rezultatai yra valstybės narėse. O taip pat Europos parlamento bandamasis projektas susijęs su pramonės ties, ties, pagalbos linijų bendradavimo padedant vaikams, kurie susiduria su smurtu ar seksualiniu išnaudojimu internete. Ką dabar galime pasakyti? Darbas šioje srityje turi išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp apslaugos ir įgalinimo e, priemonių ir leisti žmonėms siekti formalaus ir neformalaus e, mokymas šioje srityje. Ačiū ir lauksime jūsų komentarų. Dėkoju. Dabar e, kalbėtojai frakcijų vardu. EPP frakcijos vardu kalbės ponė Kopač. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiama komisarė, daugiau nei 90 procentų Europos paauglių turi prieigą prie interneto iš savo namų. Tai yra pirmoji karta, kuri neprisipažįsta analoginę, analoginę, analoginio ryšio laikų. Ir jauni e, jaunuoliai ir, ir vaikai, e, jie moka elgti su technologijomis, kaip pavyzdžiui savo planšetiniais kompiuteriais e, ir panašiai, ir nebeskaito spausdintų knygų. Dėl to, aišku, e, atsiranda naujos informacijos teikimo galimybės, internetas taip pat vaikam galėtų būti ir lygių galimybių vieta. Taip pat socialinė uh, E, socialiniai tinklai taip pat yra susiję su tam tikromis grėsmėmis, su kuriom, kurioms yra nepasirengę tėvai. Dažnai e, e tėvai e, net nežino, ką daryti, kai jų vaikai internete susiduria su patyčiomis. Ir vaikai tampa ir aukomis ir e, tokiais kaip ir nusikalteliais, tais, kurie tyčiojasi. E, taip pat yra labai daug e, vaikų, kurie yra priklausomi nuo interneto. Mes tikimės, kad Europos komisija savo pasiūlymais, teikdama savo pasiūlymus atsiž, atsižvelgs ne tik į interneto pramonės interesus, bet taip pat ir į tokių vaikų tėvų būkštavimus. Toliau ponė dalį socialistų vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai aš su savo e, komanda dirbau televizijos, televizijoje, mes kalbėjome apie vaikų e, e, saugumą. Ir viena iš mano komandos narių, apsime, apsimesdama keturiolikmetę, e, dalyvavo viename socialia, socia, socialinėme tinkle. Ir jinai gavo labai greitai e, apie 40 atsakymų, iš kurių daug buvo su, suaugusių. Ir e, penki iš jų netgi norėjo e, E, susitikti su ta 14-metė mergaitė. Kai pamatė kamerą, suprato, kad e, jie daro kažką negerai. Taigi, kodėl aš kalbu apie tai? Apie tai, todėl kad mūsų vaikai labai greitai gali pakliūti į spastus, nes to nesuprasdami. E, taip pat mes žinome, kad vaikai domisi natūraliai viskuo, kas yra internete, bet E, gal kuo geriau jie žinos, e, kas vyksta internete, tuo, tuo labiau jie bus e, apsaugoti. Ir e, iš tiesų vaikų interesus turėtų saugoti jų tėvai, privatus sektorius, valstybės, bet taip pat ir Europos komisija, nes mes visi esame atsakingi už tai, kad internetas būtų sveikas mūsų vaikams. Mes norime, kad vaikai būtų saugus kelyje, tai mes turėtume padaryti viską, kad vaikai būtų saugus ir internete. Rinių frakcijos vardu kalbės ponė Tom. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiami kolegos, gerbiama komisarė. E, kai išgirdau, kad bus e, diskusija šią temą, aš iš karto susidomėjau, nes praėjusioje kadencijoje buvau e, pranešėję panašią temą. Ir e, dėja, aš e, nusivyliau. E, kai sužinau, kad paskutinį kartą, kai komisija kreipė dėmesį į, į šį klausimą, tai buvo 2011 metai. E, prieš Prieš du metus buvo e, priimtas teisės aktas, pagal kurį vaikus turėtų apsaugoti valstybės narės. E, taip pat komisija paskelbė, kad ji nori e, sukurti naują darbo grupę, kuri nagrinėtų šį klausimą. Taigi praėjo tik aštuoni metai ir, ir staiga komisija pradeda veikti. E, manau, kad mes turime atkreipti dėmesį į tokius dalykus. Vaikai auga labai greitai. E, dešimt metų e, vienam sprendimui reiškia, kad jau viena karta užaugo. Kita vertus, mes tokiu būdu neišspręsime sisteminių problemų. Aišku, mes patvirtiname keletą gerų direktyvų, kaip pavyzdžiui, kova su seksualiniu smurtu prieš vaikus, bet mes pamirštame skaitmeninį ugdymą vaikų. E, turėtų, e, tokie dalykai turėtų būti dėstomi mokyklose, tai turėtų būti privalomas dalykas, turėtų dėstyti, dėstyti e, geri mokytojai. Tačiau kokia yra praktika? Kai kuriuose valstybėse narėse 60 procentų mokyklų net neturi prieigos prie interneto. Taigi manau, kad mes turėtume investuoti į mokyklas, nes kitaip po 8 metų mes kalbėsime vėl apie tą pačią problemą. Köszönöm szépen! ID nevében. Dėkoju. E, ponas Fest iš ID frakcijos vardu. Dėkoju vos tik pasirodo kokia nors bėda e, horizonte, iš karto žinome, kad dėl to kalta Europos Sąjunga. E, dauguma e, mokytojų sako, kad e, pernelik didelis interneto vartojimas yra, e, lemia tai, kad, žmo, kad vaikai praranda koncentraciją, nebemoka rašyti, e, e pra, praranda fizinį aktyvumą. O, o jau nekalbant apie pavojų, kuris e, kyla kyla iš interneto turinio, e, kad jie, e, pavyzdžiui, susiduria su šnipinėjimu, netgi su pornografija. E, o ES nori skatinti vaikų naudojimąsi internetu. Nors mes žinome, kad, pavyzdžiui, kvailų žaidimų žaidimas interne, in, internete atima iš vaikų laiką kitiems prasmingesniems dalykams. Ir taip pat ES nori, kad kuo anksčiau e, žmonės pradėtų naudoti internetu internetu. Jeigu mes norime apsaugoti vaikus nuo um, alkoholio ir pornografijos, tai saugokime ir nuo kvailinančių dalykų. Dėkoju toliau ponas Kojala iš Žaliųjų frakcijos. Saugus internetas vaikams yra svarbus. Vaikai turėtų galėti saugiai naršyti internete ir turėti galimybę atrasti uh, dalykus, tačiau saugesnė interneto diena sužinojau su siaubu, kad e, tą dieną diskusijų pagrindinė tema buvo skirta tam, kaip, kaip dirbtinis intelektas galėtų padėti pašalinti iš interneto e, pornografinę medžiagą skirtą vaikų išnaudojimui. Mes suaugusieji e, turėtume suvokti, kad dar per anksti manyti, kad dirbtinis intelektas bus ta, e, tas magiškas sprendimas, kuris viską e, sutvarkys. Džiaugiuosi, kad komisijos atstovė minėjo švietimą, nes manau, kad būsimos komisijos iniciatyvos dėl saugesnio interneto turėtų būti sutelktos į švietimą, e, reikalingų įgūdžių, įgūdžių dėgymą vaikams, kad tai neapsiribotų vien kažkokios įmonės priemonėmis, bet kad tai apimtų ir atviro šaltinio kompiuterinės programas. Ačiū GUE frakcijos vardu, ponia Pelėtyje. E, mikrofon. Įsijungite mikrofoną. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. 75 procentai vaikų Europoje šiandien naudojasi internetu. Internetas yra puikiai puikiai priemonė atverianti pasaulį, tačiau tai yra ir e, e, rizikos vieta. Jūs teisingai sakote, ponė komisijos narė, kad reikia apsaugoti mūsų vaikus, kuriems e, brandimo laikotarpiu iškyla ypatinga rizika. Kova su kibernetiniais nusikaltimais, taip pat e, e turiniu skirtų išnaudoti vaikus, jaunus žmonės, iš tikrųjų reikia su tuo kovoti. Sakote, kad e, vaikai geba tik vartoto interneto turinį, tačiau galioja įstatymai dėl turinio, kurį leidžiama uh, E, talpinti internete ir iš tikrųjų pažvelgus internetą atsiskleidžia labai materialistinis ir vartotojiškas pasaulis. Pone komisijos narė, jūs kalbėjote apie skaitmeninės galimybės visiems. Jūs esat, jums yra patikėta pasirūpinti asmenų su negale e, situacijos gerinimu. Aš neišgirdau nie žodžio apie tai. Jūs turėtumėte išnaudoti šią galimybę ir šiandien kalbėti ir apie skaitmeninę įtraukę erą, kuri būtų skirta visiems. Pirmininkė, ačiū. Toliau žodis poniai Spirakė, PP frakcijos vardu. Ačiū, ponia komis... Pone pirmininkė, pone komisijos narė, aš puikiai suprantu, kad beveik pusė e, jaunuolių nuo 11 iki 18 metų Europoje yra sudūrę, susidūrę su kibernetiniu su patyčiomis. Aš susitinku su uh, mokyklų moksleiviais Graikijoje ir paprašiau papasakoti jų, kaip jie apsisaugo nuo e, interneto įdų ir e, rezultatai yra puikūs. Vaikai žino, kaip, ką reikia daryti, tačiau jiems reikia pagalbos. Ta pagalba turėtų jos pasiekti technologijų pavydalu. Ir įmonės, kurios e, kuria prietaikas, internetinius žaidimus, e, prietaikas skirtas socialiniai žiniasklaidai, gali pasiūlyti medžiagos skirtos vaikams, kaip e, kovoti su patyčiomis ir kaip pas, ryštingai joms pasipriešinti. Šitokias priemonės mes turime finansuoti. Taip pat turime e, renkti reikalingą informaciją tėvams, vaikams ir visiems piliečiams. Pirmininkė, ačiū. Ponas Benifei, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Pirmininkė, jaunai kartai laikas to, e, laikas, kurio jie turi, jiems neužtenka viskam dalyvavimui visose veiklose. Tačiau svarbiausia, kad e, vaikai būtų saugus. Labai išaugo pornografinės medžiagos kiekis internete, yra E, seksualinių vaizdų, taip pat yra kibernetinių patyčių. Turime sustiprinti pastangas kovodami su tokiais reiškiniais. Turime tobulinti priemonės turim, skirtas prevencijai. Taip pat tinkamai, turime tinkamai šviesti vaikus, kaip naudotis internetu, sustiprinti priemonės, kurias turime, kad būtų sukurta reikalinga medžiaga. E, čia Strasbūre buvo pateiktas pasiūlymas dėl įstatymo, e, kurio projektas parengtas Italijoje su kibernetinėmis negerovėmis, dėl, su kibernetinėmis negerovėmis susijusių dalykų. Mes turime suvokti, kad esame pri, pri, pri, prisimama atsakomybė visos visuomenės atžvilgių. Negalime leisti, kad toks esminis iššūkis e, išsprūstų mums iš rankų. Reikia nedelsiant užtikrinti saugesnį internetą vaikams. Ačiū toliau, ponas Resler, EPP frakcija. Labai ačiū, pirmininkė skaitmeniniam amžiuje vis svarbiau išsaugoti vaikų teisės ir orumą ir apsaugoti juos nuo interneto persekėjimo. Internetas yra galingas, galingas, galinga priemonė, bet čia yra ir tam tikrų pavojų. Ir tik tai su tinkamais saugikliais galime užtikrinti vaikų saugumą internete ir apsaugoti jų nuo neapykantos pasisakymų, e, klaidos reklamos ar e, priekabiavimo. Tai galima pasiekti bendradarbiaujant su vis, visiems politikos formuotojams ir technologijų bendrovėms. Tačiau tėvai turi atlikti svarbiausią saugantį vaidmenį, nes vaikai pagalbas pirmiausia prašo iš tėvų pusės, kai susiduria problemomis internete. Turime visi siekti užtikrinti saugesnę aplinką internete, kad vaikai galėtų saugiai šviestis, bendrauti ir palaikyti ryšius. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Adžius Salyba, socialistų ir demokratų frakcija. E, pirmininkė komisarė dalį, nors internetas siūlo daug galimybių, jis taip pat kelia tam, pavo, tam tikrus pavojus pažiūrimiems vartotojams, ypač vaikams. Internete vaikai gali būti ir dažnai susiduria su neteisėtų žalingų turinių ar elgesių, tai yra priekabiavimų, vaikų pornografija, prie, seksualinių priekabiavimų ar netgi savęs žalojimo. Šiandien vaikai, vaikai e, gyvena naujoje skaitinėje aplinkoje ir tai susijęs su jų gyvenimo įvairiais aspektais - žaidimu, mokymosi, e, bendravimu Turime priemonių, priemonių padedančių vaikams sudaroti su pavojais kylančiais realiame pasaulyje, bet ar mes turime tinkamų priemonių ir apsaugos priemonių, įgūdžių ar saugiklių, kad vaikai būtų saugus ir laimingi skaitmeninėme pasaulyje. Turime moralinę atsakomybę užtikrinti geresnį, saugesnį internetą vaikams ir parengti juos vis uh, dažniau skaitmeniam pasauliui. Norime, kad komisija skubiai pateiktų atsakus dėl kylančių internetinių grėsmių ir užtikrinti saugumą mūsų vaikams internete. Ačiū. Toliau panas Kimporopolovas, EPP frakcija. Vakar buvo e, pasaulinė saugesnio interneto diena. Kaip psichiatras galiu pasakyti, kad vien Graikijoje vienas iš penkių vaikų patiria seksualinio priekabavimą, e, daugelis mato turinio, kurio neturėtų matyti ir susidara su. Patyčios, patyčiomis ir panašiai, ir ar skučiavimu. Tėvai E, įbruka vaikui telefoną į rankas, kad tik tai vaikas būtų patenkintas. Mes turime versti interneto bendrovės dėkti e, programinę įrangą, kuri apsaugotų vaikus. Ir e, mums reikia turėti Europoje tinkamą apsaugos priemonių paketą ir taip pat turime išviesti žmonės apie tai, kiek laiko skirti internetui yra saugu ir sveika. Ačiū. Baigiame pasisakymus pagal sąrašą. Toliau spontaniški pasisakymai. Šeši kolegos paprašė žodžio. Turime laiko išklausyti visų. Ir ponas Negresku pirmas. Pone pirmininkė. Turime kurti saugų internetą mūsų vaikams, mums reikia partnerysčių su interneto teikėjais, su turinio kuriejais, socialinė žiniasklaida, kad būtų dėgiama gera praktika, rekomendacijos ir tinkami sprendimai, kad internetas būtų saugesnė erdvė ir kad būtų mažiau incidentų. Pastarojo meto tyrimas Rumunijoje parodė, kad vienas iš trijų vaikų nuo 9 iki 16 metų amžiaus susiduria su priekabiavimu internete beveik pusė vaikų e, niekur nesikreipia, nes mane, kad viskas nusiramins savaime. Ir nors augiusi kartais paskelbė duomenys apie savo vaikus internete, manydami, kad tai saugyti yra saugu. Kaip sakė komisijos narys, svarbu e, plėsti švietimą apie internetą, įtraukti visus mokyklas, tėvus, e, kad išmokytume jaunimą vengti vairių kenksmingų situacijų. Tai yra gera rekomendacija ir aš esu įstikinęs, kad internetas bus saugesnė vieta, jeigu jo tinkamai naudosimės. Ačiū toliau, ponė Lukačievska. Pani przewodnicząca, jak pokazują badania. Ačiū pirmininkė. Kaip rodo tyrimai, vis jaunesni vaikai naudojasi internetu nepriklausomai ir aš nemanau, kad tam iškirsime kelią. Psichologai ir psichiatrai teigia, kad per ilgai praleista per daug laiko internete reiškia, kad e, bendravome tinkamai, trūksta realių kontaktų su žmonėmis, o tai jaunimui, jaunimo vystimui įsikenkia. Manau, kad turime daryti viską mūsų galiuose, kad užtikrintume vaikų saugumą internete, na, kad tas turinys, kuris jiems prieinamas, būtų pritaikytas jų amžiai. Susitikinusi, kad yra daug įdomių dalykų jaunimui internete, bet yra problema dėl pornografijos, neapykantos pasisakymų, pedofilijos. Visa tai egzistuoja, todėl aš tikiuosi, kad minėtos iniciatyvos skirtos saugesniam internetui bus sėkmingos, o saugesnė interneto diena turi būti susijusi su e, informacijos skleidimu ir daugiau dėmesio turime skirti, kad vaikai būtų saugesnė internete. Aš tikiuosi, kad komisija padarys viską, ką, kas yra jos galiuose, kad e, internetas e, būtų saugesnis mūsų vaikams. Ačiū. Toliau kolega Heiser. Vieną minutę. Internetas e, Slovakijoje, kaip mes sakome, kad tai yra kaip ir ugnis, yra geras tarnas, bet blogas e, šeimininkas. Taigi mes negalime leisti, kad internetas pasiimtų mūsų vaikus. Negalime pamiršti savo prievalių vaikams, tiesiog įduodami jiems e, planšetę ar išmanųjį telefoną turime viską daryti, kad internetas būtų saugesnė vieta mūsų vaikams. Turime iškirsti kelią vaikų įtraukimui į pedofilų tinklus ar panašiai. Tai yra baisu, nes vaikai tikrai mato daugybę reklamos internete ar susiduria su seksualinio pabudžio informacija. Turime daryti viską, kad mokyklos taip pat renktų švietimo programas apie internetą. Internetas yra tik tai priemonė, o švietimu turi užsiimti pirmiausia mokyklos ir tėvai. Ačiū, pirmininkė komisarė, kolegos. Saugus internetas vaikams yra dalykas, dėl kurio reikia kovoti Europos ir tarptautinių lygmenių. Nereikia čia apie, kalbėti apie visas, visus pavojus tykančius internete, seksualinį išnaudojimą ir taip toliau. Sutinku su jumis komisijos narė, kad peržiūrėtos direktyvos dėl audiovizualinių paslaugų peržiūra turi padidinti vaikų apsaugą. Mes parlamento nariai taip pat turime siekti užtikrinti, kad direktyva būtų vykdoma valstybės narėse. Tačiau geriausia priemonė yra prevencija. Tai reiškia, kad mes turime mokyti vaikus elgtis saugiai. Turime šviesti mokytojus, tėvus, kurie po to padėtų vaikams būtent taip elgtis. Ir čia norėčiau perspėti jūs, mm, gerbama komisijos narė, apie tai, kad mūsų universitetai, Čekijoje universitetai vysto įdomias